ponios Gros e, interesų apsaugos srityje. Ponios ir ponai, pradėsiu e, posėdį primindamas apie vieną atvejį, kuris kelia nerimą. Tai e, jaunas Saudo Arabijos žurnalistas Haskari, kuris Malazijoje buvo patrauktas teisiamojon atsakomybėn. Saudo Arabijai jis vėliau buvo išduotas. Šiuo metu jis e, yra Saudo Arabijoje ir jam grėsia mirties bausmė. Mes visi sutarėme, kad e, žurnalistas e, turi laisvai eiti savo pareigas, jam turi būti užtikrinamos žmogaus e, teisės ir pareigos. Ir jei žurnalistas Twitter portale e, paskelbia eilėraštį, dėl kurio vėliau yra nuteisiamas, tai tokie veiksmai yra neleistini. Aš norėčiau paprašyti visų imtis e, visų įmanomo veiksmų, kad tokie polgiai ateityje nebūtų galimi. Noriu pranešti kolegiams ir kolegams, kad e, Niderlandų partija PVV sukūrė savo tinklavietę, kurioje kviečiama e, teikti e, skundus prieš Europos Sąjungą, kreipiamasi į um, Europos piliečius, ponia komisijos narė Viviana Reding jau pareiškė savo pareiškimą kritikuodama šioje tinklavietėje teikiamą informaciją. Ji pabrėžė, kad mes esame atviras kontinentas, kuriame pilietės ir piliečiai laisvai gali judėti ir įsidarbinti ten, kur nori. Aš kartu su kitais kolegomis ištirsiu, kokia informacija skelbiama šioje tinklavietėje ir kovo pirmą dieną kartu su Niderlandų ministru pirmininku aptarsiu šį um, reikalą, atsižvelgdamas į ponios Reding nuogastavimus. O dabar poniai Vardon kol žodis. Eh, er Labai ačiū, pirmininkė. E, yra kitas e, dar e, puslapis interneto propolant.nl. Ir jeigu kas nors jaučiatės, galite tai padaryti, galite išreikšti solidarumą su darbuotojais, tada jeigu norite padaryti, nueikite į tinklalapį propoland.nl ir galite išreikšti savo požiūrį. Palaikant į Lenkus. Labai ačiū, ponai Speroni, žodis. <coughs> Presidente, abbiamo sentito. Pirmininkė. Girdėjau, kad e, gynėte e, Saudo Arabijos žurnalistą laisvę ir bandote dabar e, imtis cenzūros prieš PVP V e, tinklalapį. Taigi e, būkite lygus visiems. Pone Speronė, tikriausiai nepakankamai atidžiai klausėte. E, priešingų atveju tos pastabos nesakytumėte, pone Infeld. Labai ačiū, pirmininkė. E, išklausiau, ką sakė ponia Votman Kol. Manau, kad tai graži iniciatyva ir būtų labai tinkama, jeigu parlamentas padarytų viešą pareiškimą apie PVV iniciatyvą e, tokia nemalonė ir e, kur raginami žmonės skūstis dėl Europos piliečių. Mes norėtume, kad ir vyriausybė Niderlandų atsiribotų nuo šio tinklalapio. Pone Infeld dar kartą turiu pasakyti, kad daugelis kolegių ir kolegų atkreipė mano dėmesį ir man ta tinklavietė nėra svetima. Aš užmėgsiu kontaktą su pone komisijos nare, kreipsiuosi į piliečių laisvių komitetą, prašydama skirti dėmesio šiai temai. Noriu rekomenduoti visiems kolegoms pasiekti ponios Vartman kol pasiūlymų, nes ir tai turės dokumentinę vertę. Ačiū, jokių kitų pastabų dėl darbo tvarkos e, nėra. Tada perėsime prie tikrosios darbo atvarkės. Dabar benamių padėtis Europoje atšalo.